ir posėdžiausime vėl rytoj, ketvirtadienį, kovo 10 dieną. Posėdis prasideda 9 val. ryto iki 13, paskui nuo 13 iki 17. Darbo tvarkė paskelbta ir jį, ją galite rasti mūsų interneto svetainėje. O šiandienos posėdis baigtas. Linkiu visiems gero vakaro.